Guten, guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeiten wieder auf. Labas rytas, teskime darbą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį e, į tai, kad e, šis posėdis yra transliuojamas internetu. E, Dabar jau po 9.10 vėluojame pradėti posėdį 10 minučių, nors turime e, iš tikrųjų mokėti už vertimą žodžiu nuo 9 valandos. Dabar eikime prie trečio darbo tvarkės klausimo. Tai yra e, specialioji ataskaita apie žuvininkystės fondą. Tomaš Zdechovski yra mūsų pranešėjas bus pristatytas darbo dokumentas. Iš karto noriu suteikti žodį e, Tomaš. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau kalbėti čekiškai. Rád bych nejdříve tímto poděkoval panu Cardiffovi z Evropského účetního dvoru. Ponios ir ponai, norėčiau visų pirma padėkoti ponui Cardiff iš auditorumų už puikų darbą, taip pat už sėkmingą bendradarbiavimą. Svarstome specialią ataskaitą dėl Europos žvininkystės fondo paramos akvakultūros veiksmingumui. Su susidomėjimu perskaičiau tą dokumentą, nes manau, kad akvakultūra yra labai įdomi sritis ir jai reikėtų skirti daugiau dėmesio ateityje. Tačiau, kaip audito rūmai konstatavo, Europos mastu tai ne visada užtikrinama, kalbant apie akvakultūros stebėseną ar informacijos valdymą. Fondo lėšų panaudojimas neprisidėjo prie akvakultūros išteklių didinimo, nors E, pastaraisiais metais e, kitose pasaulio regionuose fiksuotas e, didelis e, tų išteklių augimas ir e, komisija sutiko su audito rūmų rekomendacijomis, nors aš nemanau, kad akvakultūros e, ne, kad akvakultūros išteklių augimo stygius buvo krizė. Kita priežastis tai išteklių stygius. Ponas Kardis minėjo ir kitus veiksnius, pavyzdžiui, aplinkosauginę LIFE programą. Aš išvelgiu panašių e, sunkumų čia, nes manau, kad ne visada e, atrenkant projektus pasitelkiama mm, logika, tiesiog pažymimos e, varnelėmis visos dėžutės ir tai ne visada užtikrina, kad pinigai, panaudoti pinigai e, duotų naudą. Kai kurie projektai jau buvo finansuoti, tai reiškia, kad dar kartą panaudojus fondo lėšas taip tokiems projektams nesukūriama neuž, nauda. Uh, Todėl reiktų pakeisti ir komisijos ir valstybių narių požiūrį į šį klausimą. Ir kreipiuosi į komisiją. Noriu paklausti, kaip rengėtis spręsti šią problemą ir keisti savo požiūrį į šias programas. Kaip jūs rengėtis e, pakeisti valstybių narių požiūrį, paraginti tai padar, jas tai padaryti. Kita problema - lėšos dažnai yra paskirstamos arba prašymai pateikiami finansuoti tokius projektus, kurių kokybė yra nepakankama, kurie netenkina Europos kriterijų ir kitų reikalavimų. Tais atvejais lėšos yra švaistamos ir tai dar labiau didina skeptišką piliečių požiūrį. Kreipiuosi į komisiją ir klausiu, ką jūs rengėtės daryti spręsdami šią situaciją. Dar vienas svarbus dalykas. Praeisiais metais rengiau pranešimą ataskaitą draugės su žurnalistais apie geležinkelio tiltą Slovakijoje Kolino mieste. Jo statyba buvo finansuota ES lėšomis. Tai yra pakeliamas tiltas, nors ta upe laivai neplaukioja bet vis dėlto laivas yra pakeliamas. Tai tik vienas iš pavyzdžių tokių projektų, kurie ne visada yra tinkamai atrenkami. Kreipiuosi į komisiją ir noriu paklausti dar kartą, kaip jūs ruošiatės elgtis su tomis valstybėmis narėmis, kurios neteisingai panaudojo lėšas skirtas iš Europos žuvininkystės fondo, kurios nesilaikė galiojančių taisyklių ir pateikė klaidingus duomenys. Kokių pasiekmių jos gali tikėtis? Ačiū. Ja, Labai ačiū. Aš norėčiau pasveikinti audito rūmų narį, poną Kardif, kuris yra irgi atsakingas už šį klausimą. Ir aš dabar jam norėčiau suteikti žodį. Gal norite pakomentuoti specialią ataskaitą, taip pat ir mūsų parengtą darbo dokumentą. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, žuvininkystės politikos vienas iš tikslų yra tvari e, a, vandens išteklių plėtoti. E, šiame sektorėje kasmet pagaminama 1,3 milijonai tonų žuvies, tačiau ši gamyba sumažėjo, nežiūrint į tai, akvakultūros ištekliai išaugo. Pastaraisiais metais Europos žuvininkystės fondas skiria 400 milijardų eurų žuvininkystės sektoriui paremti ir todėl e, audito rūmai nagrinėjo tų lėšų panaudojimo veiksmingumą. Didžioji dalis lėšų skirta e, produktyvioms investicijoms Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje mes e, gyveni tuos projektus nagrinėjame ir tie projektai sudarė 50 procentų akvakultūros gamybos ir visų fondo lėšų. Taip pat peržiūrėjome visus dokumentus e, susijusius su projektais. Mm, Audito rūmo išvada, kad e, buvo ta, kad veiksmingumas neužtikrintas, nes e, kai kurios priemonės nebuvo tinkamai gyvendintos stebėsena, esmės buvo silpna. Tenka dėl to apgailestauti, vis, ypač atsižvelgiant į žuvininkystės sektoriaus būklę ir, ir į tai, kad vis daugiau, e, kad akvakultūra vaidina vis didesnį vaidmenį. Ir e, esmas tu iškilo keturios Tai reiškia, keturios silpnosios vietos. Akvakultūros rytis nesulaukia reikalingos paramos. Antra, komisija nepatikė gairių dėl aplinkos sauginių aspektus. Trečia, e, duomenys apie akvakultūros gamybą ES yra m, mm, privalomas, privaloma pareiga. Ir e, kalbant apie komisijos priemonės, kalbant apie priemonės dėktas valstybėse narėse, kad paremtų šią sritį, komisija neturėjo pakankamai domenų apie tai vertinant projektų gyvendinimą, rengimą valstybių narių mastu, e, konstatavimą penkis užduotis, penkis sunkumus. Visose valstybėse konstatavimą, kad trūks, trūksta strategijos akvakultūros rytyje, e, erdvinis teritorijų planavimas taip pat buvo silpna, silpnoji vieta ir todėl sunku planuoti akvakultūros plėtoti tvarių pagrindų. Toliau, valstybių narių nacionaliniai strateginiai planai, kur turėtų būti išdėstyti prioritetai dėl priemonių gyvenimo žvininkistės politikoje, neapėmė ne, ne pakankamai tikslių, e, detalių tikslų. Toliau, aplinkosaugos. E, tikslai nebuvo pakankamai aiškiai išdėstyti. Taip pat ataskaitose pasigėdome konkrečios informacijos apie pasiektus rezultatus valstybėse narėse. Kaip suprantate, remdamėsi tai šiais faktais priėmė išvados, kad e, panaudojus Europos žuvininkystės fondo lėšas akvakultūrai e, nauda nebuvo pasiekta e, atranka projektų buvo prasta ir, kaip pranešėjas taip pat paminėjo, tokia yra situacija. Tai neprieštarauja taisyklėms, tačiau tai verčia mus klausti savęs, ar tikrai tos lėšos reikalingos, ES lėšos reikalingos tokiems projektams, galbūt reikėjo jas panaudoti kitur. Uh, E, visų svarbiausia yra tai, kad planuotas darbo vietų augimas ir gamybos išaugimas konstatuotas tik trijuose iš 30 projektų. Kalbant apie finansų krizę ir konkrečią situaciją, čia, aišku, dėl to sunku buvo dirbti ir buvo sunku pasiekti uh, teigiamų rezultatų, tačiau ne, viskas, ne viską apsprendė krizė. Uh, mūsų tirti projektai, konkretus atskiri projektai neužtikrino, ne, nepadėjo pasiekti naudos, kai kuriais atvejais e, investicijos buvo perteklinės ir nereiktų gyvendinti projektų, kurie ir taip būtų savaime gyvendinti. Pavyzdžiui, penki iš penk, penkiose iš 31 projekto e, viešųjų lėšų e, kiekis skirtas buvo perteklinis. Rekomendacijose mes raginame išspręsti šias problemas ir audito rūmai paprastai e, tai rekomenduoja išanalizavę programų gyvendinimą, bet norėtume e, pakomentuoti komisijos atsaką. Komisija jau nurodė, pažadėjo, kad ji imsis veiksmų ir gyvendins mūsų rekomendacijas, mes e, esame tuo patenkinti, tačiau manome, kad žuvininkystės politikos pokyčiai ir daugiavetės finansavimo programos e, naujovės yra gera pažanga, nes numatyti daugiamečiai e, akvakultūros plėtotės planai taip pat numatyti planai konkrečioms žuvininkys, akvakultūros sritims. E, mes rekomenduojame ypač įgyvendinti tas naujas taisyklės ir, kaip yra įprasta, auditorumai po kelių metų dar kartą e, ištirs e, ir pasidomės, ar komisija iš tikrųjų gyventino šias rekomendacijas. Ačiū visiems uždėmesi, dėkoju pranešėjui ir noriu pasakyti, kad tas narys iš audito rūmų, kuris pristato ataskaitą, nuveikė tik nedidelį, nedidelę darbo dalį. Norėčiau pasakyti, kad ponas Herik čia esantis, taip pat audito rūmų ir jo komanda nuveikė didžiausią darbą. Labai ačiū. E, paprastai e, jums pirmas. Pirma yra suteikiamas žodis, bet šį kartą suklydau. Atleiskite už tai. Uh, Dabar norėčiau kreiptis į komisiją. E, po visos tos informacijos, kurią išgirdome, man susidaro įspūdis, kad žuvininkistės fonda yra per nelik daug lėšų. Tai gal komisija galėtų pakomentuoti, ponas Lado, prašom. Labai ačiū, ponai pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pradėti patikslindamas, kaip mes vertiname iškeltą, iškeltą klausimą kurį uždavė gerbiamas Europos parlamento narys. Dėl ekonominės krizės poveikio ES negebėjimui padidinti akvakultūros gamybos apimčių per pas, keletą pastarųjų metų. Mes manome, kad ekonomikos krizė yra tik vienas iš daugelio veiksnių, kurie užkirto kelią gerai akvakultūros plėtoti ES. Tai tikrai nėra vienintelis veiksnys, tačiau tiesa, kad jis turėjo neigiamą poveikį. Ir ekonominės krizės padariniai prisidėjo greta kitų veiksnių prie to, kad akvakultūra nebuvo vystoma taip sparčiai, kaip kad mes norėjome ir planavome. Šiaip ar taip, ponė pirmininkė, yra svarbu paminėti, kad per kad paskutinėje ataskaitoje, kurią paskelbė komisijos tarnybos dėl fakultūros būklės ES, mes pastebėjome teigiamas tendencijas. Jeigu ne pro, e, produkcijos kiekio augime, bet e, bent jau šios sektoriaus konkurencingumas pagerėjo. Ir aš manau, kad e, visai neblogos naujienos yra tokios, kad nors ta sistema, kurią mes įgyvendinome, nepadėjo padidinti akvakultūros gamybos apimčių Europos Sąjungoje, ji vis tiek leido patobulinti ir pagerinti šio sektoriaus konkurencingumą ir pelningumą. Ir to rezultatai jau pradeda matytis. Taigi šiek tiek teigiamų pasiekmių matosi. O grįžtant prie audito rūmų ataskaitos, norėčiau labai tiksliai, ponė pirmininkė, pasakyti, kad mes visiškai sutinkame su jų išvadomis Ir tiesą sakant, tos išvados mūsų nestebina, nes mes e, kasdieną stebėdami akvakultūros sektoriaus veiklą ir jo būklę Europos Sąjungoje, mes taip pat be abejo ir patys pastebėjome tokius rezultatus, kuriuos patvirtino ir audito rūmai. Ir todėl mes e, sutinkame su jais. Taigi, ką mes galime padaryti kad pataisytume situaciją, mes iš tiesų turėjome puikią progą imtis korekcinių priemonių, nes tarp 2013 ir 2014 metų, kai šitie įrodymai, tokie rezultatai jau tapo aiškus, mes turėjome dvi progas. Tai yra naujasis bendrosios žuvininkystės politikos pagrindų reglamentas ir 2014 metais buvo įdėktas naujas struktūrinis instrumentas akvakultūrai ir žuvininkystėje. Taigi tai buvo dvi puikios progos, dvi korekcinės priemonės, kurių galėjome imtis. Noriu taip pat priminti, kad komisija yra pateikusi gana drąsių pasiūlymų šiame kontekste ir aš manau, kad iš esmės teisėkros institucijos abi pritarė tiems pasiūlymams. Taigi, na, ar tie pasiūlymai yra idealūs ar ne, kaip ten bebūtų, teisėkros institucijos vis tiek jiems yra pritarusios kokios tai, kokia tai yra sistema, kodėl mes manome, kad ji yra gera. Mes manome, kad ta sistema padės spręsti problemas įvardytas ir e, audito rūmų. Visų pirma, mes atli ketiname atlikti kokybės analizę šiek tiek išsamesnę. E, vertinsime, kaip yra panaudojamos lėšos. Europos komisija be abejo neturi įgaliojimų uždrausti valstybėms narėms finansuoti vieną ar kitą projektą arba įgalioti jas finansuoti vieną ar kitą projektą, nes tokia yra pati sistema, tokia jos, toks jos pobūdis kad finansavimas atkeliauja iš dviejų šaltinių. Bet kita vertus tiesa yra ta, kad tikrai akvakultūros sektoriuje ne visada projektai buvo atrenkami teisingai, ir ne visada sėkmingai pavykdavo atsijoti gerus projektus nuo šiek tiek prastesnių. Bet ir dėl to e, daugeliu atveju, kur investicijos galbūt būtų atsipirkusios, jos nebuvo daromos, nes to neleido kai kurie ES aplinkosaugos teisės aktai. Ir tai yra vienas iš klausimų, kuriuos privalome spręsti. Taigi, ko, ką mes jau nuveikėme ir ką nusprendė teisėkros institucijos, sutikdama su komisija. Visų pirma, pirmą kartą istorijoje mes pridėjome naują skyrių bendros žuvininkystės politikos reglamente, kur yra numatyta politinės gairės akvakultūros sričiai. Taigi tokios politinės gairės yra skirtos tam, kad investicijos į akvakultūros sektorių būtų atliekamos laikantis pagrindinių tikslų. O ankstes, pagal ankstesnę bendrą žuvininkystės politiką niekada nebūdavo numatyta jokių politinių gairių, kurios būtų privalomas valstybėms narėms. O dabar tai jau atsirado ir yra parengtas visas didelis skyrius. Jame yra išvardinami konkretus principai, kurie yra valstybėms narėms teisiškai pareigojantis. Be abejo, naujosios daugiametės finansinės programos, e, naujų struktūrinių fondų programoje taip pat pirmą kartą istorijoje yra numatytas eksante sąlygotumo mechanizmas. Tai buvo padaryta todėl, kad anksčiau akvakultūros sektorius buvo finansuojamas pagal labai neaiškias sąlygas. Valstybės narės galėjo finansuoti ką panorėjusios ir buvo labai neaiškiai nustatomi prioritetai. O dabar valstybės narės pagal veiksmų programą gaus prieigą prie lėšų skirtų akvakultūros sektoriui tik tai jeigu pateiks strateginius planus. O tose strateginiuose planuose jos turės įvardyti du esminius dalykus. Pirma, atlikti namų darbus, tai yra panaikinti nacionalinės kliūtis investicijoms į akvakultūros sektorių. Tai reiškia e, numatyti pakrančių zonų valdymo planus ir pagal tuos planus turės būti numatomas tvarus akvakultūros vystimas. Anksčiau to trūko ir mes pastebėjome, kad kadangi nebuvo tokio integruoto e, pakrančių zonos valdymo, numatyto, lėšos nebuvo panaudojamos visur naudingai. Antras dalykas, ką valstybės narės turės padaryti, tai nurodyti, kaip jos planuoja įgyvendinti ES prioritetus, kurie yra labai aiškiai nurodyti naujoje teisinėje sistemoje. Taigi, Pirmą kartą istorijoje yra numatoma sistema, pagal kurią lėšos, kurios yra skirtos akvakultūros vystimui ir jos plėtotėjai ES, nebus skiriamos pagal neaiškės sąlygas. Kaip tik yra numatomos konkrečios sąlygos, kurias privalės atitikti valstybės narės, norėdamos gauti tas lėšas. Tai yra pateikti konkrečius planus, e, numatyti konkrečius prioritetus. Ir taip pat valstybės narės yra įpareigojamos išspręsti visas problemas, visus sunkumus, kurie gali būti sprendžiami pagal jų nacionalinę kompetenciją. Ir tik tai tuomet e, lėšos galės būti skiriamos. Čia turiu galvoje ne vien tik tai e, pakrančių zonų valdymo planų nebuvimą, kurį turės išspręsti valstybės narės, bet taip pat ir biurokratijos lygio mažinimą, nes biurokratijos lygis ES tikrai yra vienas iš didžiausių veiksnių, neigiamų veiksnių, e, trukdančių deramai įsisavinti lėšas. Taigi tas eksante saligotumo mechanizmas, tikimės, prisidės prie to, kad būtų užtikrinta, jog visos nacionalinės programos būtų naudingos ir kokybiškos. Be to, mes nuveikėme ir dar kai ką. Jau anksčiau minėjau tai, kad kadangi trūko aiškumo, buvo neaišku, kaip akvakultūros plėtra dera su ES aplinkosaugos teisės aktais ir taip pat Pavyzdžiui, kiek akvakultūros plėtros e, planai dera su Natura 2000 programa. Kadangi tai buvo neaišku, komisija kartu su kolegomis iš e, aplinkosaugos generalinio direktorato parengė gairias, kuriuose yra numatyta, kaip akvakultūros sektoriaus plėtra dėrės su Natura 2000 tikslais. Mes manome, kad tos gairės tikrai padės išaiškinti situaciją ir numatys konkrečias sąlygas, kurios užtikrins aiškumą investuotojams. Jiems bus aiškiau, kokie tikslai, kokie projektai dera su bendraisiais ES tikslais, o kurie ne. Aš manau, tai yra labai svarbu. O kalbant apie struktūrinius fondus, yra dar vienas labai svarbus mechanizmas, kurį noriu Jums priminti, ponė pirmininkė. Tai yra, kad akvakultūros ir žuvininkystės sektoriaus finansavimas pirmą kartą istorijoje bus organizuojamas laikantis pagrindinių ES tikslų. Taigi yra nustatyti ES tikslai ir prioritetai. Ir e, šis, šios lėšos bus skirstamos laikantis tokių tikslų. Tai reiškia, kad yra numatytas rezervas ir mes tikimės, kad 2018 metais galėsime jau apdovanoti ir pasveikinti tuos, kurie savo darbą atliks deramai ir paskirti jiems papildomų lėšų. Ir tokiu būdu tai bus kaip paskata tiems, kurie bus deramai suplanavę ir gyvendinę akvakultūros sektoriaus plėtrą. Tam yra numatyti konkretus rodikliai, kurie padės mums įvertinti ir daug sėkmingiau stebėti projektų įgyvendinimą, negu kad tą galėjome padaryti anksčiau. Taigi, tikrai, manau, kad yra daug geriau, jeigu yra konkretus, objektyvus rodikliai, kuriais galima remtis ir kiekvienais metais stebėti, kaip yra plėtojamas akvakultūros sektorius. Ir galiausiai norėčiau pasiūlyti dėl duomenų rinkimo reglamento. Duomenų rinkimo reglamentas yra labai svarbus dokumentas visai bendrai žuvininkystės politikai nes jis užtikrina, kad bus pakankamai ir patikimų mokslinių įrodymų. Ir mes norime, kad būtų pakankamai duomenų ir apie akvakultūros sektorių, tam, kad galėtume tą sektorių dar labiau tobulinti. Anksčiau, kadangi stebėsena buvo nepakankamai geros kokybės, tų duomenų buvo nepakankama. O dabar per keletą, po keletą mėnesių bendros sprendimo prieimimu bus pasiūlytas toks naujas pasiūlymas, pagal kurį galėsime rinkti daugiau domino kultūros sektoriuje ir jie bus patikimesni. Dėkui, ponė pirmininkė. Dank. Labai ačiū. Dabar kaip ir paprastai. Ant mūsų stalo guli e, kritikos e, kupina ataskaita, ir diskutuojame, ką toliau daryti. Aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad ataskaita e, pateikta. Man įdomu, kaip reaguotų mano rinkėjai, jeigu aš jiems pateikčiau visą tokią informaciją. Mane e, tikrai e, labai sukrėtė, kad tiek daug investicijų na, per nieką net 50 procentų. E, jūs irgi dėl to apgailę staujate, ar ne? Bet gal galėtumėte sureaguoti? Well, Na, kalbant apie veiksmus, norėčiau iš savo patirties pasakyti, kad mes jau padarėme vieną dalyką, dabar turime atlikti antrąjį. Tai yra, kad reikia įgyvendinti anksčiau numatytus instrumentus. Jeigu peržiūrėtume visas priemonės, kurias ne vien tik tai komisija, bet ir visos teisėkros institucijos patvirtino ir įgyvendino, dabar matome, kad reikia įgyvendinti naujus veiksmingus instrumentus. Įsivaizduokime, kad valstybės narės rengia veiksmų programas žuvininkystės struktūriniams fondams ir jų lėšų panaudojimui. Ir valstybė, tarkime, pateikia labai prastai apgalvotą planą be iškių prioritetų. Komisija priema tokią veiksmų programą ir tai reiškia, kad mes kaip ir turė, tokiu atveju turėtume priemonę, bet negalėjome užtikrinti, kad tas planas būtų pagerintas. O dabar bus reikalaujama, kad būtų nurodytos visos nacionalinės priemonės, kurios už, padės užtikrinti plano įgyvendinimą. Valstybės narės reikalaus, kad, e, komisija reikalaus, kad valstybės narės pateiktų tokias priemonės prieš e, pasirašant finansavimo susitarimą. Taigi, kaip sakiau, instrumentai yra numatyti, dabar tik reikia juos deramai gyvendinti. Iš jūsų žodžių supratau, kad mes e, turime e, šią teisę ir gyvendinti, apie kurią jūs kalbėjote. Matau, kad yra norinčių pasisakyti kolega Liberatski, prašom. Ačiū. Pirmininkė, aš išgirdau komisijos atsakymus ir turiu pasakyti, kad man kilo esminių klausimų. Mes gavome patvirtinimą, kad valstybės narės lėšas iš žuvininkistės fondo gaudavo gana dosnes ir ne visada tas gautas finansavimas būdavo susijęs su akvakultūra. Tai man e, e, kyla klausimas, kaip komisija visą tai toleravo per septynerius metus. Komisija elgėsi visiškai bejėgiškai, ar komisija neturėjo jokių instrumentų? Jeigu nebuvo tų instrumentų, kodėl komisija nesėmė jokios iniciatyvos? E, tiems instrumentams sukurti, juk komisijai turi teisę į teisėją kuros iniciatyvą. Paaiškinimų neišgirdau. Komisija sakė, kad valstybės narės e, šiai finansiniai perspektyvai parengė e, programas Buvo kalbėta apie 2014 e, m. sausio 1 dieną, kada baigėsi e, ta finansinė perspektyva, dabar jau 2015 m. sausio mėnesio vidurys, bet vis dar parengiamasis etapas ir vis dar negalima investuoti. Ir man kyla klausimas, kaip bus atskaičiuotos tos lėšos, kurios E, likščiau buvo panaudotos netikslingai. Jeigu mes e, norime plėtoti akvakultūrą, tai turi būti kuriamos atitinkamos struktūros ir jeigu įmonės arba valstybės narės tų atitinkamų struktūrų gavusios lėšas nesukūrė, jos turėtų lėšas gražinti. Būčiau labai dėkingas, jeigu komisija galėtų sureaguoti. Labai ačiū. Nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Norėčiau Jūs informuoti, kad be abejo mes pasiekėme, e, pakvietėme ir kolegas iš žuvininkystės komiteto šios ataskaitos varstymą. Labai gaila, kad niekas nepasirodė mūsų posėdėje. Dar kartą žodis komisijai. Dėkui, panai pirmininkė. Klausimas buvo pakankamai aptakus, bendro pobūdžio klausimas, taigi aš ir atsakysiu bendro pobūdžio atsakymu. Jeigu žinočiau tikslesnių detalių, galėčiau atsakyti tiksliau. Akvakultūros lėšos, jeigu jos yra panaudojamos ne ten, kur turi būti panaudojamos, tai aš matau tik tai dvi galimybės. Pirma, kad tai buvo atlikta perprogramavus, perskirščius fondus ir tai nėra iš esmės blogai, nes struktūriniuose fonduose yra numatyta tokia galimybė perskirstyti lėšas. O antra galimybė yra tai, kad buvo numatytas finansavimas vienam ar kitam projektui, bet paskui dėl kokiu nors priežasčių privatus sektorius nenorėjo investuoti į tuos e, projektus ir tiesiog tų projektų nebepavyko įgyvendinti. Tai irgi būtų pakankamai teisėta. Aš nežinau, negaliu paminėti konkrečių valstybių narių, jeigu e, patikslintumėte klausimą, galėčiau atsakyti tiksliau, bet man atrodo, kad tai yra vienas iš dviejų scenarijų, arba kad valstybės narės pastebėjo, kad nėra paklausos tokiems planuotiems anksčiau projektams ir jų neįgyvendino, Ir aišku, kad e, jeigu matoma, kad e, nėra paklausos lėšoms viename ar kitame sektoriuje, tai yra logiška, kad tas lėšos yra nukreipiamos kažkur kitur. Bet jeigu lėšos yra panaudojamos kažkur kitur neteisėtai, tuomet jūs žinote, kad yra įmamasi priemonių, nes valstybės narės privalo pateikti paraišką mokėjimui komisijai ir jeigu tas prašymas mokėjimui nedėra su uh, projekto tinkamumu, prioritetais, komisija tiesiog tų lėšų nesuteikia. Taigi, na, kad galėčiau atsakyti jums šiek tiek konkrečių, man reikėtų konkretesnių duomenų, būtent dėl to, ką turėjote galvoje. Aš dabar tiesiog galiu minėti tik tai tas dvi galimybės. Pirma, kad projektas netitinka e, prioritetų ir lėšos nėra skiriamos. Ir antra, jeigu yra numatomas lėšos, bet nėra parengiama tiek projektų, kiek reikia. Toliau, kodėl mes vėluojame? Na, vėluojame todėl, kad e, struktūrinių fondų planavimo procesas užtruko dėl kelių priežasčių. Pirma, kaip žinote, žuvininkystės fondas yra labai nedidukas ir jis pirmą kartą istorijoje yra vienas iš penkių fondų, kurie visi kartu yra tvirtinami pagal bendrųjų nuostatų reglamentą. Taigi visų penkių struktūrinių fondų patvirtinimas priklauso nuo bendrųjų nuostatų reglamento, o trilogė užtruko diskusijos dėl, ir dėl to galų gale fondas ir jo lėšos buvo patvirtintos praėjusiu metu kovo mėnesį. Tai buvo vėliau negu kad buvo teoriškai planuojama, kad įsigalios naujoji struktūrinė politika. Na, tiesiog užvėlavo bendro sprendimo prieimimo procedūra. Dėl to vėluojame. Mes tengiamės, kiek galėdami pagreitinti procesus ir labai vilėmės, kad patvirtinsime didžiąją planų dalį pirmojoje šių metų pusėje. Šiaip ar taip yra lygiai taip pat svarbu pabrėžti štai ką. Tinkamos investicijos jau yra žinomos, nes yra aiškiai nustatyta, kokios investicijos yra teisėtos ir tinkamos vienam ar kitam projektui ar projektų tipui ir todėl valstybės narės gali jau dabar pradėti investuoti. Tai nereiškia, kad valstybės narės privalo sėdėti ir laukti, kol bus patvirtinta vienas ar kitas E, sprendimas ES lygių, jos jau dabar žino projektų tinkamumo kriterijus ir jos pačios jau gali pradėti investuoti į tuos projektus. Taigi negalime sakyti, kad bet kokios investicijos yra dabar sustabdytos. Ir tai, kad veiksmų programos neįsigalioja pirmąją naujojo septyniarių metų laikotarpio dieną, tai nėra nieko naujo daugiametinėje veiksmų programoje nuo 2007 iki 2013 metų. Deja, tokių atvejų buvo. Buvo 2008 metais ypatingai daug tokių atvejų. Ir dėja, nėra nieko keisto, kad veiksmų programos yra patvirtinamos vėliau negu kad turėtų būti patvirtinamos. Bet Tai yra septynerių metų laikotarpis, kaip žinote, žinote N plus 2 ir N plus 3 taisyklės, kurios yra taikomas, taigi yra pakankamai laiko lėšas panaudoti tinkamai ir užtikrinti akvakultūros sektoriaus plėtrą. Dėkui. Danke. Äh, Labai ačiū. Aš norėčiau užduoti konkretesnį klausimą. Mano kolega Liberatski e, pateikė kiek kitokį klausimą. Buvo teirautasi, ką reikėtų daryti su tomis valstybėmis narėmis, kurios panaudo lėšas ne pagal taisyklės. Ar tos valstybės narės buvo kažkaip tai nubaustos, o jeigu taip, tai koks, kokios sankcijos joms buvo pritaikytos. Man atrodo, e, šios dienos diskusijoje mes e, turėtumėm savęs pasiteirauti, ar iš tikrųjų prasmingas yra toks fondas, jeigu yra tiek daug e, neteisingo lėšų panaudojimo atveju, galbūt tokio atskiro fondo ir nereikia, lėšas galbūt būtų galima paskirstyti po kitus fondus. Dėkoju komisija, paskui audito rūmai. Ačiū pirmininkė. Na, dėl to, ar reikėtų kažkokio kitokio fondo. Man atrodo, kad tokia diskusija bus aktuali ateityje. E, buvo jau praeisiais metais nuspręsta, kad reikia atskiro fondo žuvininkystiai ir komisija dabar e, viso to e, kvestionuoti nenori. 2021 metais mes pradėsime e, diskusiją apie struktūrinių fondų ateitį ir tuomet bus galima kalbėti apie tai, ar šio fondo reikia ar nereikia, ar lėšas perkelti į regionės plėtros fondą ar dar kažkur tai kitur. Diskusijos apie tai turėtų prasidėti 21 metais. E, fondo veikla buvo jau anksčiau patvirtinta, ar dabar komisija neturi jokių priežasčių to fondo kvestionuoti. Ačiū toliau, panas Kardis. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu galiu pasakyti štai ką. Kas septynerius metus E, mes e, e, galime turėti vilties. Dabar yra svarstamos operatyvinės veiklos programos ir būtent dabar komisija turi daugiausia galių. Kai programos yra patvirtintos, valstybės narės turi jas įgyvendinti. Dabar komisija turi galimybę reikalauti, kad būtų parengtos tokios programos ar tokie projektai, kurie atitiktų bendros žuvininkystės politikos tikslus. Ir man atrodo, kad būtent dabar komisija turi progą pasinaudoti e, savo e, galimybėmis. Dėkoju. Na ir galiausiai steiksiu dar žodį pranešėjui. Prašom. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponui Kardis ir jo komandai, o taip pat ir komisijai už dalyvavimą šios dienos diskusijoje. Ši diskusija buvo būtina, reikalinga. Praeitie buvo padaryta nemažai klaidų, šiandien nuskambėjo nemažai kritikos. Iš tikrųjų, apie tas klaidas reikėtų diskutuoti tam, kad jų galėtumėm išvengti ateityje. Jūsų išreikšta kritika turėtų padėti pagerinti padėtį. Jeigu dar būsiu čia, aš ar e, mano kolegos po septyniarių metų, tai e, norėčiau tikėtis, kad e, ateitie bus mažiau ataskaitų apie tai, kad lėšos panaudotos neteisingai. Aš tikiuosi, kad vis dėlto pavyks tinkamai siekti tų tikslų, kurie buvo užsibriežti. Dėkoju, labai ačiū už diskusiją, ačiū ir audito rūmams ir komisijai. Apibendrindama galiu pasakyti štai ką. E, viltis miršta paskutinę. Mes prie šio klausimo be abejo dar turėsime grįžti po poros metų. Na, o dabar galime eiti prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Gal kartu aptarkime ir penktą darbo tvarkės klausimą. Taigi ketvirtas ir penktas klausimai. E, dabar e, turėtumėm padiskutuoti apie keletą apžvalgų. E, visų pirma, tai yra ES atskaitomybės ir viešo audito sustarimo apžvalga, o taip pat ir ES biudžeto finansų valdymai kylančios rizikos apžvalga. Abi šios apžvalgos mums yra labai svarbios nes jos yra susijusios ir su mūsų užduotimis. Pirmoji apžvalga yra labiau susijusi su bendraja struktūra, na, o antroji e, yra tiesiogiai susijusi su ES biudžetu. Abi šios ataskaitos yra tikrai labai prasmingos. Jos susijusios su mūsų e, komiteto veikla. Aš iš karto norėčiau steikti žodį ponui Kardif E, kuris pakomentuos e, esančias spragas, o ponas Liudborš pakomentuos ES biudžeto finansų valdymui kylančią riziką. Taigi, visų pirma žodis ponui Kardif, o paskui ponui Liudborš. Prašau pristatyti šias abi ataskaitas. Uh, thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Europos audito rūmai ir Tai buvo nauja užduotis, ši apžvalga, jos parengimas. Jos tikslas nėra pristatyti įprastinę mūsų audito ataskaitų perspektyvą, bet pabandyti e, viską panalizuoti giliau ir panalizuoti esminius klausimus, pamatinius klausimus susijusius auditu. Uh, E, tai, susi, tai apima ir politinių sprendimų prieėmėjus, e, Europos parlamentą ir visas Europos institucijas. Mes domėjomės, kaip visos šio, šios institucijos susiję kaip, ir kaip tai, kaip tai veikia auditorių atskaitingumą. Aš kalbėsiu trumpai, žinau, kad daugelis iš jūs esate matę šią prezentaciją. Trumpai pristatysiu ES atskaitomybės sistemą. Iš principo viskas atrodo paprasta. Pagrindinis veikėjas komisija atsiskaito Europos parlamentui ir tarybai už išlaidas ir veiksmus. Ir šį procesą lydi e, nepriklausoma analizė, kurią atlieka auditorumai kaip nepriklausomas auditorius. Tačiau ES viskas nėra taip paprasta. Komisija yra tik vienas iš veikėjų ES sistemoje E, yra daugybė e, veikėjų, kurie leidžia lėšas, yra e, sudėtingas reglamentavimo galių paskirstimas, atskaitomybės struktūra yra taip pat labai sudėtinga. Esate jūs Europos parlamentas, bet taip pat Europos vadovų taryba, taryba dešimties skirtingų konfiguracijų po Lisabonos starties įsigaliojimo, nacionaliniai parlamentai taip pat vaidina savo vaidmenį yra daugybė, daugybė tokių parlamentų, taip pat regioniniai parlamentai. Ir mes privalome atsiskaityti ne, ne tik atstovams, bet ir rinkėjams. Jų yra 500 e, milijonų. Taigi ši skaidrė atspindi tą tikrai sudėtingą sistemą. Europos audito rūmų yra tik viena iš auditavimo institucijų dalyvaujančių procese. Kadangi sistema yra sudėtinga, iš principo kalbame apie savotišką pramonės sektorių Europos Sąjungoje. Tai yra plati, plataus masto sistema ir, kaip suprantate, joje yra ir spragų bei trūkumų. Ir todėl situacijos apžvalgos tikslas ir buvo išsiaiškinti tas spragas. Konkretus klausimai, kuriuos savo kėlėme, kuriais domėjomės, e, nagrinėdami ES institucijas. Visų pirma, ką apima ES struktūros ir ko ne. Kai kurios struktūros yra labai glaudžiai susijusios, pavyzdžiui, kaip numatyta sutartise. Mes bandėme išaiškinti, kas atsiskaito už ką, kuri vykdomosios valdžios e, dalis atsakinga už ką, taip pat atsakinga kam visada Europos parlamentui, ne, ne visada Europos parlamentui, kartais atskaitomybė numatyta skir dviem skirtingoms institucijoms, o vertindami mums suteiktą mm, mandatą atlikti auditą, mes domėjomės, ar tikrai auditas yra e, stipri priemonė ir ar pats auditorius privalo atsiskaityti parlamentui. E, Kai kurias Europos institucijose taip nėra. Taigi, nagrinėjame mm, susijusias priežastis ir manome, kad egzistuoja skirtingos atskaitomybės struktūros ir būtent todėl egzistuoja skirtingos audito e, sistemos ir būtent todėl ES yra tokia įvairovė veiklos metodų. E, kai kurios mūsų veiklos sritis yra koordinuojamos, ES yra koordinatorė, tačiau dauguma sprendimų, konkrečių sprendimų yra primama valstybių narių lygmenių. Pavyzdžiui, 2010 strategija ekonomin, atsakomybė už ekonominį ir fiskalinį koordinavimą, Europos semestras, e, biudžeto disciplinos sutartis ES aktyviai dalyvauja ap, m, mm, analizuojant rezultatus, tačiau as, sprendimai ir priežiūra, kurią gali atlikti parlamentas ir, ir aud, audito rūmai yra labai ribota. Turime nepamiršti ir Šengeno srities kitų e, sutarčių. ES nėra vien, vieningas vieninga struktūra, kurioje egzistuoja vienoda, viena sistema struktūra yra labai sudėtinga. Partnerystė su trečiosiomis šalimis, partnerystė su privačiu sektoriumi. Visa tai vaidina konkretų vaidmenį ir tai reiškia, kad egzistuoja atskiros konkrečiai sektorių pritaikytos atskaitomybės struktūros. Ir jūs parlamentarai galite tik pasidomėti, susipažinti su bendra situacija, nekalbant apie informaciją apie tai, kaip panaudojamos lėšos. Todėl didžia dalimi, būtent dėl ES pobūdžio ir struktūrų egzistuoja tokia daugelypė sistema, yra, yra daugybė tikslų ir netitikimų. Tačiau tuos netitikimus galima sumažinti. Sistema tapo tokia sudėtinga dėl dėl to, kaip buvo sureaguota į finansų krizę. Žinoma, kad jie reikėjo reaguoti, mes nesakome, kad, kad to nereikėjo. Tačiau dabar krizė iš dalies jau praeitie, todėl turime apmastyti, kas įvyko. Labai greitai buvo sukurta naujų struktūrų reaguojant į krizę. Uh, reikia pamastyti, ar už, buvo tinkamai išspręstas atskaitingumo klausimas, ar audito klausimai tinkamai išspręsti. Kai kuriais atvejais, man atrodo, ne. Bet dabar yra geras momentas visą tai apmastyti. Siūlyčiau susipažinti su šiomis ataskaitomis, su ta apžvalga. Mes m, mm, nusprendėme, kad reikia pamastyti apie penkias svarbiausias temas. Visų pirma, e, priežiūra atliekama bendradarbiavimo pagrindu ir parlamentas ir audito rūmai turi galimybių užtikrinti natūralesnius, glaudesnius ryšius su partneriais e, Europos Sąjungos sistemoje audit, su, pažiūrėjau, mes su audito institucijomis, jūs su kitais parlamentais ir išsiaiškinti, ar negalėtume glaudžiau bendradarbiauti ir pasiekti, kad tose sritise, kur priežiūrė ir kontrolė yra suskaldyta, fragmentuota, galbūt e, tą situaciją galime pakeisti per glaudesnį bendradarbiavimą. Antra, mes nagrinėjome, ar galima pasiekti nuoseklumo. Kai kurie, kai, kai, kai kurie nenuseklus dariniai egzistuoja dėl dėl vienų priežasčių, kiti dėl kitų ir mes, mes bandėme išsiaiškinti, ar galima užtikrinti nuoseklesnės struktūras. Reikia užtikrinti geresnę kontrolę Europos valstybėse narėse, leidžiant ES biudžeto lėšas. Jūsų komitetas to užsijima kiekvieną dieną, tai jūsų darbas. Bet reikia daugiau dėmesio skirti rezultatams ir atskaitingumui. Tai yra, reikia atsiskaityti ne tik už tai, kokie, kokios lėšos panaudotos, bet ir ką jomis pavyko pasiekti. Ponas Lutbarš apie tai daugiau kalbės. Taip pat turime mm, mažinti e, desidubliuojančių auditų atvejus. Taigi, koks kelias priekin? E, Padėti sudėtinga, nėra paprastų sprendimų, tačiau svarbiausias dalykas e, - galimybė patobulinti situaciją, auditą yra patvirtinti darbuotoją. Kai bus pat, pat, sukurtos nuojas struktūros, panaikintos senos struktūros, atskaitomybės klausimas, parla, atsakomybės parlamentui, kitoms institucijoms klausimas taip pat turi būti apsvarstytas. Ta e, aspektą, tą temą turi išnagrinėti parlamentas. Ir kurdami naujus modelius turime pasitelkti egzistuojančius, jau esamus atskaitomybės modelius. Kitaip sakant, reikia mažinti galimybės naujiems, inovatyviems atskaitomybės modeliams, kai, kai tai nėra reikalinga. Taigi išvados. E, ko, atsižvelgiant į tai, kokia yra sudėtinga sus, su, situacija ir, ir kaip, kokį vaidmenį vaidina atskaitomybė, tai situacija yra tokia, kad žmonių pasitikėjimas institucijomis mažėja. Ir e, atsirandant naujoms institucijoms, kaip, kaip, at, naujos atsirandančios institucijos yra geros, tačiau reikia užtikrinti atskaitomybę, ypač kai priimami sprendimai ES mastu, vykdomosios valdžios, bet reikia priimti sprendimus ir tuo lygmeniu, kur jie yra aktualūs, kur jie gali kažką pakeisti. Nepamiršti demokratiško legitimumo ir suvokti, kad tai e, susijęs su valstybių narių suverenumo perdavimu. Europos Sąjungai. Ačiū. Ir dabar esu pasiruošęs atsakyti klausimus ar po to, kai ponas Ludborš e, pasisakys, kaip pirmininkė pageidaus. E, Aš iš karto norėčiau paprašyti pono Liudborš e, pristatyti antrąją apžvalgą. Prašom, ponas Liudborš. Uh, Madam Chair, Honorable Members of the Committee. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponės ir ponai, man didelė garbė kreiptis į Jūs ir pristatyti Jums vieną iš būklės ataskaitų. Pirmąją ką tik pristatė ponas Kardis ir šis apžvalgas parengė auditorumai. Norėčiau labai padėkoti už tai, kokį susidomėjimą jau parodė jūsų komitetas šiomis apžvalgomis. Man iš tiesų džiugu pristatyti pagrindinės išvadas, kaip buvo e, įgyventos finansinės priemonės dėl spragų problemų ir iššūkių. Neseniai darbą pradėjo naujoji parlamento kadencija ir naujoji komisija. Taip pat prasidėjo 2014-2020 metų daugiametė finansavimo programa. Ir Vos prieš du mėnesius, lapkričio mėnesį, auditorumai pristatė 2013 metų metinę ataskaitą ir jos žinutė buvo šiek tiek kitokia negu kad ankstesnėje ataskaitoje. Visai neseniai stebėjome vykusius debatus Europos parlamente ir valstybėse narėse dėl 2015 metų ES biudžeto. Ir dabar labiau negu bet kada ES privalo parodyti, kad ji savo ribotus finansinius išteklius panaudoja gerai valstybės narės, parlamentas, e, Europos piliečiai tikrai nori garantijų, kad Europos lėšos yra panaudojamos gerai ir išmintingai, laikantis taisyklių ir sutartų tikslų. Ir galų galiai tos lėšos atneša rezultatų ir naudos. Labai svarbu e, laikytis ir visų e, pagrindinėse statuse nustatytų tikslų, tačiau reikia Mm, nepamiršti, kad tie tikslai yra platesni. 16, 16, 16 valstybių narių e, lėšos turėjo būti panaudojamos kovojant su finansų krize ir jos padariniais. Ta krize parodė, ką reiškia būti ES dalimi. Aišku, dar liko ką nuveikti vidaus rinkoje, nors ji ir buvo jau kurta. ES biudžetas šiaip yra mm, nelabai didelis. Jis sudaro vien, e, vos vieną procentą visų 28 valstybių narių e, nacionalinių biudžetų sudėjus. Tai yra tik 2 procentai viešųjų išlaidų ir tas biudžetas nėra toks pat kaip valstybių narių biudžetai, kurios e, įneša lėšas į bendrą ES biudžetą, o tos lėšos paskui yra naudojamos bendriems ES tikslams įgyvendinti. Šioje apžvalgoje mes ir vertiname, kaip gerai yra panaudojama ES lėšos. Visų pirma, buvo nustatyta, kad ne visada yra nustato, tos lėšos panaudojamos pagal nustatytas taisyklės. Antra, kyla rizika, kad dėl biudžeto nebus užtikrinta atskaitomybė. Trečia, kyla rizika, kad biudžetas nebus panaudojamas išmintingai laikantis teisingo finansinio valdymo principų. Ketvirta, yra rizika, kad ES išlaidos neatneš e, tos naudos, kurio, kurios yra siekiama. Jeigu šias rizikas pavyks suvaldyti tinkamai, tuomet rezultatai turėtų būti geri. Tačiau auditorumai nustatė, kad yra keletas ryčių, kur rizika yra ypatingai didelė ir labai trumpai norėčiau pristatyti, kas mūsų galva vyksta nepakankamai sklandžiai ir kodėl. Visų pirma, ES lėšų panaudojimo pagal taisyklės rytyje, kaip jau buvo paminėta, auditorumai neigiamai vertina biudžeto panaudojimo įgyvendinimą, kadangi administracinės išlaidos, pajamos, kitos išlaidos yra didesnės negu kad būtų priimtina. Pasarosius metus situacija buvo tokia pat ir tai buvo paminėta jau audito rūmų išvadose e, dėl 2013 metų situacijos. Biudžeto panaudojimas vertinant per penkerių metų laikotarpį jis turėtų būti panaudojamas kaip galima geriau. Tai yra vienas iš pagrindinių principų. Antra, siekiant rezultatų panaudojant ES biudžetą gerai, kiek tinkamai tai yra padaryta, kiek yra pasiekiama e, planuojamų rezultatų. Vis tik tai rezultatai nėra pasiekiami labai geri. Tai yra todėl, kad veiksmai nėra deramai stebimi Pavyzdžiui, jeigu nėra aiškus tikslai, kam bus skirtos lėšos, tada negalima deramai įvertinti, kaip tos lėšos buvo panaudotos. Ir tuomet trūksta informacijos apie tai, kokie rezultatai yra realiai pasiekti ir kiek jie naudingi. Be to, auditorumai nustebė, nustatė šešis pagrindinius tikslus, kurie yra labai svarbus. Visų pirma, tai yra taisyklės, kurios turi būti atitiktas norint gauti finansavimą iš ES lėšų. Antra, viešųjų pirkimų e, taisyklės. Ir toliau e, lėšų paskirstimas visoms 28 valstybėms narėms, toliau nacionalinių biudžetų procedūros, toliau e, pinigų srautų valdymas ir galiausia tai yra Europos lėšų panaudojimo uh, rezultatai, tai yra pridėtinė vertė, kur yra sukūriama ES lygių. Šią progą norėčiau pasinaudoti ir pateikti Jums keletą pavyzdžių e, dėl trijų mano paminėtų veiksnių. Visų pirma, taisyklės, pagal kurias yra gaunamos arba paskiriamos lėšos iš ES fondų. Tos taisyklės yra labai dažnai labai sudėtingos ir neaiškios. Tas taisyklės nustato valstybių narių e, institucijos ir dėl to galbūt reikėtų patikslinti tas taisyklės, kad jos taptų aiškesnės ir taip pat sumažinti administracinę naštą. Audito rūmų išvados rodo, kad taip pat labai prastai yra taikomos viešųjų pirkimų taisyklės ir jos prastai gyvendinamos. E, tiesiog yra e, teikiamas prioritetas vieniems tiekėjams, o ne kitiems. Taip kartais būna ir dėl tos pačios pirmosios priežasties, kad taisyklės nėra pakankamai aiškiai formuluojamos. Be to, nėra pakankamai nuoseklumo tarp uh, to, kaip yra tikrinama, ar laikomasi visų taisyklių ir visų sąlygų. Tai gali būti dėl to, kad valstybėse narėse tiesiog trūksta administracinių pajėgumų. Koks kyla klausimas iš bendrosios apžvalgos? Kokios yra galimybės ir ką galima nuveikti? Koks turėtų būti mūsų kelias pirmin? Tiek komisija, tiek valstybės narės yra atsakingos už tai, kad ES lėšos būtų naudojamos gerai ir išmintingai. Ir pastarieji metai parodė, kad buvo įmamasi ne, viena, ne vienos priemonės tai užtikrinti. Tačiau visi naujausi pastebėjimai, kaip kad, pavyzdžiui, 2014 metų, 2020 metų e, daugiametė finansinė programa, tos taisyklės yra skirtos pagerinti ES lėšų panaudojimą. Ir reikėtų, kad to pasiektume, reikėtų visų pirma sustelti rezultatus ir ES lygių pasiekiamą pridėtinę vertę, taip pat biudžeto valdymą, taip pat kontrolės užtikrinimą ir galiausiai reikėtų susitelkti į laikotarpio vidurio daugiametės finansinės programos ataskaitą. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, dėkoju uždėmesi ir jeigu bus klausimų, mielai juos atsakysiu. Dėkui. Ja, vielen Dank. Labai ačiū. Aš e, pasiūliau e, vienu įpu svarstyti šiuos abu darbo tarkės klausimus, nes abi ataskaitos tarpusavį labai susijusios ir jos abi labai svarbios šio komiteto darbui. E, atskaitomybė yra mums labai rūpimas klausimas Aš manau, kad atskaitomybės klausimus reikia spręsti skubiai, yra decentralizuotos vykdomosios agentūros, kur kyla vis daugiau problemų ir niekas jų nesprendžia. Europos parlamentas pastebėjo e, senasis, e, vėl senasias problemas dėl pasidalyjamojo valdymo. Matome, kad yra naujų organizacijų eurozonoje E, jokios įtakos toms organizacijoms neturime, bet e, vis tiek piliečiai iš mūsų šito tikisi. Taip pat yra parengtų finansinių instrumentų, e, kurie sukuria naujus PPE Praėjusiu metu pabaigoje buvo apie 2000 tokių e, instrumentų ir tiesą sakant, aš jau pati pasimečiau, susipainiojau. Vis dėlto aš manau, kad mes turime pareikalauti e, finansinės atskaitomybės ir už tos instrumentus. Pateikti dokumentai tikrai svarbus pirmą kartą tokios ataskaitos buvo patiktos, komitetas jau nekartą bandė gilintis į šios klausimus. Aš štai pirmą kartą iš audito rūmų gavome ataskaitas apie tai, ką galima padaryti. Tai tikrai būtų labai gerai, jeigu šie dokumentai būtų ir įgyvendinti. Dėl kontrolės. Kas turėtų vykdyti kontrolę? dėl šių atskirų e, instrumentų. Aš manau, kad mes e, turime to pareikalauti. Juk tą mes ir buvome išrinkti. Toliau antrasis dokumentas, jis man pasirodė labai įdomus. Tame dokumente yra įdomių detalių. Pavyzdžiui, ten kalbama ir apie žemės ūkiui skirtą biudžetą, reikia pastebėti, kad tik 6 procentai e, finansavimo gavėjų žemės ūkas rytyje yra jaunesni negu 35 metų ir trečdalis yra, e, asmenų yra vyresni negu 65 metų. Taigi tikrai įdomi situacija ir e, pasižiūrėjau, kokie yra finansavimo uh, gavėjai ir kila klausimą, ar tikrai e, čia politika vystosi labai sėkmingai. Taip pat e, pabandžiau išsiaiškinti, kur yra pačios, pati didžiausia neligybė. Uh, E, visų pirma Čekija, e, Slovakija, Vengrija, Bulgarija ar Vokietija. Toks būtų šalių sąrašas, kur e, sistema, ir, sistema yra didžiausia neligybė. Ir aš norėčiau visus paraginti, pasigilinti į šias ataskaitas tam, kad būtų galima susidaryti bendrą vaizdą apie struktūrinės problemas ES. Šie dokumentai yra tarsi dramblys kambaryje, visi jaučiasi nejaukiai. Jūs, e, komentuodamas pirmą e, dokumentą, labai teisingai pastebėjote, e, kad lėšų skirimą reikėtų E, užtikrinti tame lygmenyje, kur yra ir primami sprendimai. Jeigu tie lygmenys skiriasi, tuomet atsiranda tikrai nemažai problemų. Visų pirma, dabar suteiksiu žodį kolegijai Ajaras, Ajala Sender, prašom, paskui kitiems kolegoms. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu atsiprašyti už tai, kad pavėlavau, e, buvau nubėgusi į saugumo ir gynybos komitetą, e, kur e, buvo kalbama apie saugumo politikos finansavimą. Ir dėje nepamačiau visos pono Kardif prezentacijos, bet išgirdau, ką pasakė pane Greslė. Iš tikrųjų, mes labai vertiname jūsų pastangas, džiaugiamės, kad jūs mums e, pateikėte kontrolės ir audito sistemų apžvalgą. E, tikrai svarbu išsiaiškinti, kaip yra panaudojamos europinės lėšos, jos turėtų būti panaudojamos kiek įmanoma veiksmingiau. Thank you. Reikia sukurti e, bendrą e, finansavimo valdymo sistemą su valstybėmis narėmis. Kalbant apie biudžeto struktūrą, ypač ES nuosavus išteklius, tai tenka pastebėti, kad e, nacionaliniai indėliai įnašai mažėja, visi stengiasi ginti e, savo nacionalinius interesus. Atsiranda įvairūs e, konfliktai, verda tikri mūšiai dėl išteklių. Ir be abejo, tai nepastarnauja ES interesams, e, ypač šiais sunkiais laikais. Dėl ECA. E Man atrodo, kad jūs paminėjote daug svarbių dalykų. Visų pirma, jūs kalbėjote apie datas, komentuodamas ES biudžetą. Iš tikrųjų, sunku uh, sudaryti metinius biudžetus, bet uh, ES biudžetas yra sudaromas net septyneriems metams, nacionaliniai biudžetai yra sudaromi trumpesniam vienerių metų laikotarpį, atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus, o štai čia reikia sudaryti septynerių metų biudžetą. Dokumente jūs mintė įvairius aspektus susijusius su datomis, su laiko terminais. Jūs minite ir 2013 metų laikotarpį ir iš tikrųjų tuo laikotarpiu buvo iškilę problemų. Kai reikia biudžetą e, formuoti septyneriems metams, tai tikrai e, labai komplikuoja visą procesą. E, ir dar norėčiau išsakyti porą pastabų. Visų pirma, noriu pasirauti, ar valstybės narės gali išleisti pinigus, gali panaudoti lėšas pagal ES taisyklės. Aš prisimenu diskusijas e, regionės plėtros komitete ir prisimenu, kad praeitie e, Jungtinė karalystė nesilaikė vadinamosios papildomumo additionality taisyklės ir dėl to kila nemažai problemų. Uh, Mes e, niekada nebuvome užtikrinti, kad biudžetas bus sudarytas laikantis būtent tos taisyklės. Kai kada buvo primami ir viena šaliai sprendimai ir tai sukėlė problem, problemų. Tai yra faktas. Valstybės narės yra linkusios susiduria su problemomis, kai e, reikia užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą ir e, valdymą. Ir e, tų problemų atsiranda dėl įvairių priežasčių tiek senose valstybėse narėse, tiek ir naujose valstybėse narėse. valstybės narės turi keisti savo taisyklės, dėl to e, e, padėtis tampa dar labiau komplikuota. Taigi reikėtų pagalvoti apie tai, kaip mes galime pagerinti padėtį. Na ir dar šitą pridursiu. Kaip jau sakiau, e, valstybės narės sudaro biudžetą vieneriems metams, tuo tarpu mes septyneriems metams. Ir tuomet jaučiamas spaudimas lėšas panaudoti būtent per tam tikrą fiksuotą laikotarpį. Gal jūs e, galite išsakyti savo nuomonę dėl to spaudimo, kurį patiria valstybės narės tinkamai išleisti, suspėti panaudoti joms e, skirtas lėšas. Kaip žinia, jeigu yra e, problema, ją reikėtų spręsti ir galbūt e, yra pateikta kažkokių tai rekomendacijų. Mes tikrai norėtumėm, kad e, valstybės narės pagerintų savo sistemas, tokios yra ir tarybos rekomendacijos, bet man atrodo, kad problemų kyla dėl paties ES biudžeto pobūdžio. kaip būtų galima pagerinti padėtį, kaip būtų galima patobulinti dabar netinkamai veikianti lėšų panaudojimo mechanizmą. Ką turėtumėm daryti, kad ateityje e, lėšos, kad biudžetas būtų konfigūruotas geriau? Valstybės narės turėtų ne vien tik tai diskutuoti apie lėšų paskirstimą, bet taip pat turėtų užtikrinti ir veiksmingesnį tų lėšų panaudojimą. Galbūt mes turėtumėm rasti naują modelį arba naują formulę, kaip turėtų būti panaudojamos ES lėšos. Man atrodo, kad tai užtikrintų geresnį ES išteklių valdymą visų mūsų interesų vardan. Ponas Derekvon, ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti e, už tas dvi pristatytas apžvalgas, žvelgiu į šią skaidrę ir tikriausiai niekas E, nedrys paneigti, kad e, dvi viršutinės eilutės, kur kalbama apie naudą Europos, vartų, Europos mastu ir e, veiklos kriterijai, turėtų susilaukti didesnio dėmesio. Noriu pasidalinti dviem pastebėjimais. Visų pirma, būtinybė viską supaprastinti turiuomenį ne tik taisyklių supaprastinimą, praeitie tai jau buvo daroma, reikia supaprastinti ir visas struktūras, jūs be, jei irgi apie tai kalbėjote, ponė pirmininkė, tai tikrai labai sudėtinga užduotis ir, ir atsižiūrėjant, kiek yra valstybių narių, regionų, visų tarpinių institucijų, nevyriausybinio organizacijų, su kuriamis dirbame, tikrai nelengva dirbti ir koordinuoti ir užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos tinkamai. Mano antras pastebėjimas liečia e, apžvalgos e, septintąjį punktą, kur kalbama apie e, es politikos įgyvendinimą valstybėse narėse. Apie tai ir ką tik kalbėjau. Ispanijoje, kur lankėmės prieš porą metų, pavyzdžiui, e, kaip pamatėme 144 tarpinės institucijos yra atsakingos už sanglaudos politikos įgyvendinimą. Taip yra dėl e, Ispanijos e, valstybės valdymo sistemos. Taigi tai yra tikrai labai nelengva ir visi suvokia, apie ką kalbame. Ir būtent todėl taip džiaugiamės šią apžvalgą. Tačiau atsakymų dar neturime. Mes suprantame, kad e, struktūra, apie kurią kalbame, yra tikrai labai sudėtinga, bet kaip ją pakeisti, kaip viską supaprastinti, supaprastinti struktūras, kad užtikrintumėme geresnės valdymo ir kontrolės sistemas. Tas tai klausimas auditorumams. Auditorumai rengia šias ataskaitas. Ši apžvalga yra puiki. Tačiau kartais mums reikia ir atsakymų, ir konkrečių sprendimų, kad būtų galima kažką pakeisti. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau pateikti klausimą ponui e, Liudborš, kuris kalbėjo apie ES biudžeto finansų valdymą. Šiame dokumente kalbama ir apie vadinamosius staff regulation, taisyklės darbuotojams. Ir man įdomu, kaip jums pavyko parengti šią dokumento dalį. Šioje srityje kyla tikrai daug problemų. Aš e, esu labai nustebusi. Ir Jūs tikrai e, labai puikiai nurodote, kokios e, yra dar gyvendinimo spragos šioje srityje. Tikrai, man atrodo, labai drąsus jūsų pastebėjimai, už tai labai ačiū. Gal dabar sėksiu žodį audito rūmų atstovams. Pradėkime nuo pono Kardif. Džiaugiuosi, kad ponas Ludbarš buvo e, drąsesnis už mane atsakant į esminį pono Vono klausimą, kaip visą tai pakeisti. Kalbant apie atskaitomybės struktūras, tai ši sistema buvo kuriama daugelį metų ir staigiai ji nepasikeis. Tačiau atsiranda galimybės tai daryti, kai peržiūrimos sutartys, kai e, peržiūrimi finansiniai reglamentai ir panašiais atvejais. E, visų pirma, politinių sprendimų prieimėjai turi išnaudoti tas galimybės, kai jos pasitaiko. Mes galime pateikti konkrečių pasiūlymų. Yra Europos investicijų bankas, Europos centrinis bankas, įvairios Europos agentūros, daugelį tų agentūrų atskaitomybės struktūros yra atskiros. Ir audito srityje, ir, ir kalbant apie jų atskaitomybę jums, tačiau Europos investicijų bankas atsiskaito Europos parlamentų laisvanoriškų pagrindų. ECB atsiskaito, atskaitomybė numatyta pagal konkrečią sistemą dėl banko, kaip pinigų, kaip, dėl banko vaidmens pinigų politikoje. O kaip su banko vaidmeniu ne pinigų politikoje, kaip, kaip tai išspręsti. Sąrašą paruošti nebūtų taip sunku, man atrodo, mes esame jį ir parengę, bet esame pasirengę išsameu jį svarstyti. Kiti dalykai. E, kitos Europos struktūros, kurios nėra uh, ES institucijos, pavyzdžiui, EFS ir kitos. Čia kažką pakeisti galėtume tik tuo atveju, jei keistusi sutartis. Tačiau turime išnaudoti galimybės, kai jos pasitaiko, o tokių galimybių pasitaiko. Taigi, e, turime to nepamiršti, išnaudoti galimybės, kai jos pasitaikys ir turėti omeny, ką norime keisti. Kitas dalykas, kurį, į kurį turime atsižvelg, atsižvelgti. E, jūs, biudžeto kontrolės komitetas, kontroliuojate biudžeto lėšų panaudojimą, o mūsų kompetencijos apsiriboja, jūsų kompetencijos apsiriboja biudžetu ir mes ir jūs bandome. E, E, suvokti, įsisavinti minti, kad ES biudžeto panaudojimo poveikis yra ne tik panaudoti pinigai, bet ir taip pat teisės aktai, kurie kurių pagrindų panaudojami pinigai. Ir todėl galbūt reikia keisti atskaitomybės struktūrą. Tačiau dauguma mūsų atskaitomybės struktūrų ir pagristi, yra pagristos nuostata, kad atsiskaitome už biudžetą, už biudžeto lėšų panaudojimą. Uh, kaip tai pakeisti? Ar ES prieš pastatome valstybėms narėms, ar suskaidome valstybės narės ir regionus? Kaip tą klausimą spręsti? Čia man yra sunkiausia dalis. Ponas Von sako, kad reikia viską supaprastinti, tačiau tai iš esmės paveldėta sudėtinga struktūra ir regionų įvairovė, subsidiarumo principas yra stipriosios pusės ir nebūtinai visada reikia siekti supaprastinti. Galbūt reikia rasti galimybę geriau išmokti dirbti šioje sudėtingoje sistemoje. Nežinau, ar tai yra atsakymas, bet reikia apie tai pamastyti. Iš savo patirties ir iš kolegų patirties dirbusių Europoje žinau, kad e, po finansų krizės tai yra vienas aktualiausių klausimų. Nes bandydami išspręsti krizę, padėti šalims, kurios atsidūrė ypač sudėtingoje situacijoje, ES išplėtojo savo galės, iš, tiesiogiai kištis į Europos Sąjungą, į valstybių narių politinius sprendimų prieimimą. Jeigu tokia galimybė egzistuoja, reikia pamastyti, kaip už tai atsiskaitome, e, kai, kuomet primami sprendimai, bet taip pat e, atsižvelgiant tai, kokiu lygmeniu tie sprendimai primami. Aš, na, tarsi bandau išvardinti, ką mums reiktų nuveikti ir ką galime padaryti dėl e, žemės ūkio politikos apžvalgos. Mes bandėme parengti gana išsame nuomonę prieš porą metų ir aš perduosiu kolegoms šį siūlymą ir pasvarstysime, ar nereiktų parengti dėl naujos ataskaitos apie žemės ūkio politikos padėtį. Mes tikrai rengiame daug dokumentų apie žemės ūkio politiką, galbūt reikėtų pabandyti apibendrinti juos visus. Ponios Ajalas Sender komentarai, man atrodo, didžia dalimi skirti ponui Liudbarš ir kaip jūs sakėte, jis buvo tikrai drasus ir aš tikiuosi, kad Zabardasė juos ir atsakys. Liudbarš, pitė. E, tai prašom, ponas e, Liudbarš, jums ką tik buvo perduota karštoji bulvė. Uh, Dėkui. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi girdėdamas tokius malonius žodžius iš daugelio iš jūsų. Uh, bet manau, kad čia visi laurai turi atitikti auditorumams ir auditorių komandai. Ponas Kartifas ir aš nepasakėme vieno dalyko, kuris yra labai svarbus ir mano apžvalgoje jis yra turbūt gal dar svarbesnis negu pono Kardifo apžvalgoje. Mes čia nieko naujo nenuveikėme. Mes tiesiog peržiūrėjome tai, kas buvo pasiekta per keletą metų ir pasistengėme tuos rezultatus pristatyti, suskirstydami juos į plačias temas, apimančias e, įvairias sritis. Pavyzdžiui, bendra žemės ūkio politika, struktūrinius fondus, administraciją, administravimą, viešuosius pirkimus. Taigi visos šitos drąsios idėjos jau buvo išsakytos ir jos buvo išsakytos arba e, labai neseniai, arba šiek tiek seniau, bet auditorumai jau yra tas mintis išsakę. Ir mes tiesiog pagalvojame, kalbėdami apie šias dvi apžvalgos pažangas, kad e, pradedant darbą naujai Europos parlamento kadencijai tiesiog būtų naudinga pristatyti situaciją, tam, kad ypatingai naujieji Europos parlamento nariai galėtų susipažinti su tuo, kokia yra padėtis, kur yra šiek tiek stringama, kur dar reikėtų pasitemti. Taigi, visą tai pasakęs, noriu paminėti, kad pasižymėjau ir ponios Gresler pasiūlymus ateityje parengti padėties apžvalgą bendrosios žemės ūkio politikos tvarumui įvertinti ir ten apžvelgti su šios politikos ryties administravimu susijusius klausimus. Aš šitą žinutę mielai perduosiu auditorumams. Perinant prie konkretesnių pastabų dėl to, ką būtų dar galima patobulinti ar daryti kitaip, tai yra, pavyzdžiui, įsisavinimo taisyklės. Audito rūmai jau ne vieną kartą specialiosiuose ataskaitose apie tai yra kalbėjęs, tai, e, yra kalbėję, taigi man atrodo, kad e, dabar galima dar kartelį paminėti, kad iš tiesų tai yra svarbu, įsisavinimo taisyklės yra svarbios ir kai yra paskiriami vokai valstybėms narėms visą laiką iniciatyva turi tekti pačioms valstybėms narėms, paskirstyti lėšas ir jas deramai panaudoti. Jos turi atsižvelgti ir į tai, ne vien tik į tai, kaip pasiekti galutinio rezultato. Na ir paskutinis mano pastebėjimas yra tai, kad svarbiausia mūsų nuomonė yra tos keturios rizikos, kurias nustatėme ES finansų valdymui. Nuo 2007 metų rimtų problemų nekilo, tačiau turime būti vis tiek atidus ir stebėti, kaip viskas klostysis ateityje. Kalbant apie e, išlaidų reguliarumą, jų teisėtumą, tai čia yra irgi teis, situacija nėra nauja ir nežinau, ar ateityje pavyks rasti kažkokį labai greitą sprendimą, nebent kas nors pasikeis radikaliai. Man atrodo, kad svarbiausias vis tik tai yra dvi likusios rizikos. Tai yra e, patikimo finansų valdymo klausimas, nes e, jeigu e, daug dėmesio skirsime tam, kaip uh, kuo greičiau panaudoti lėšas ir kuo greičiau gauti rezultatą, galima pražiūrėti kitą aspektą, būtent kaip tas lėšas panaudoti protingai ir naudingai ekonominė prasme. Na ir paskutinis mano pastebėjimas būtų toks. Ar iš tiesų iš šių lėšų iš ES biudžeto gauname realių rezultatų ir pridėtinės vertės? Man atrodo, kad daugeliu atveju dėja nėra taip. Bet e, visi, kurie yra bent kiek susidūrę su ES lėšų panaudojimu, žino, apie ką kalbu ir kiek tai yra svarbu. Dar vienas dalykas, kuris mano nuomonė yra įdomus ir tuo ir baigsiu savo pasisakymą, tai yra štai kas. Šioje apžvalgoje mums nepavyko, bet tikiuosi, kad e, ateityje galbūt tai pavyks padaryti. Kalbu apie įvertinimą to, kokios rizikos yra pačios svarbiausios kylančios ES biudžeto panaudojimui. Ir būtų gerai tas rizikas vertinti kiekybiniais skaičiais. Visai neseniai mes ėmėmės parašyti, taikyti tokią praktiką, kad aprašytume grįžtamojo ryšio iš suinteresuotų pusių nacionalinių lygių, iš komisijos, iš kitų ES institucijų, būtent dėl to, kokios rizikos yra pačios svarbiausios ES biudžetui. Gavę tokį grįžtamąjį ryšį galėtume rasti bendrą vardiklį ir tada jau galėtume spręsti, kokiu priemonių reikėtų e, įvairiais lygmenimis, ar tas priemonės turėtų gyventinti komisija, parlamentas, Europos parlamentas, nacionalinės vyriausybės ar auditorumai ar nacionalinės audito institucijos. E, būtent kokius žingsnius reikėtų imtis, kad situacija pagerėtų. Dėkui, kalbėjau gal šiek tiek ilgokai, bet ačiū visiems uždėmesi. Ne, ne, visai nelgai jūs e, kalbėjote. Mums tai labai svarbu, kad galėtumėm e, pamastyti apie tai, kaip galėtumėm pakeisti ir mūsų darbą. Išklausėme, ką jūs pasakėte. Jūs kalbėjote apie reformas, mes irgi galime pagalvoti apie tai, kokiu reformą galėtume mes imtis. Kolegė Ajalė Sender, prašom. Ačiū. E, Dėkui. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pristatėte, kokios perspektyvos mūsų laukia ir kokios egzistuoja galimybės kiekybiškai įvertinti rezultatus ir apibendrinti e, naudos gavėjų vertinimus. Tai, tai darome vos kartą kas septynerius metus dėl supaprastinimo. Uh, Aš visiškai sutinku su ponu Von. Tačiau prisimenu, kai bandžiau kovoti už suskurdu ir atskirtimi už, e, už parlamento ribų, dirbant su nevyriausybinėmis organizacijomis, piliečiais, kurie iš tikrųjų yra šios kovos priešakinėse linijose didžiausias sunkumas konkrečiai pagerinti žmonių kasdienį gyvenimą, nes ir, ir, ir susidūrėme su didžiuliais sunkumais. Buvo bandoma e, sistemą supaprastinti ir visas lėšas skirti per vieną centralizuotą e, instituciją šalyje. Ir galimybė nevyriausybėms organizacijoms dirbti su komisija ir bendrauti su komisija išnyko. Supaprastinimas turi būti teisingas, tinkamas, tačiau reikia išlaik... nepamiršti galimybės naudos gavėjams užtikrinti tiesioginę prieigą, nes kitaip susiformuoja kliūtis ta prieiga užkertama, jei viskas yra skirstama per vieną centrinę nacionalinę instituciją, ponas Von apie tai kalbėjo. Pavyzdžiui, Austrijoje vienas viena institucija atsakinga už lėšų kontrolę visais atvejais. Nebūtinai tai yra geriausias pasirinkimas. Taigi reikia mąstyti, kaip pasiekti tos pusiausvėros, kad neprarastume gebėjimų imtis veiksmų bei supaprastinti. Bet supaprastinimas nebūtinai reiškia, kad mes užkertame uh, E, sąveikos galimybę, jeigu viena institucija konkrečioje valstybėje yra atsakinga už viską, už išlaidų kontrolę konkrečioje šalyje, tai gali sukelti sunkumų. Jei vienas asmo atsakingas, tai tam vienam asmeniui bus nelengva susisiekti su visais, su visomis įmonėmis, didelėmis NVO, nes didelėje valstybėje nebelieka to kapiliarinio tinklo ir lėšas ne visada pasiekia tuos, e, kuriems labiausiai jų reikia. Tai viena iš dilemų e, lėšų kontrolėje ir valdyme. Jeigu yra vienas pašnekau, vienas vienintelis atsakingas um, vienetas, žinau, kad pavyzdžiui, praėjusiam 60-ame dešimtmetyje buvo sunkumų, buvo bandoma išlaikyti kitokią struktūrą, tačiau galų gale viską nukirto sistemą, sistemai tikrai pakenkė tas pereimas prie vienos. Ponas Celer, prašau. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti kolegai Liutborš ir kitiems kolegams už iš audito uh, rūmų už pasisakymus. Kokie yra pavojai ES biudžetui? Aš vakar e, kalbėjau su vieno banko vadovu ir jisai e, savo klientams Europoje, e, savo klientus Europoje ragina nesinaudoti finansavimo Europoje. E, šiuo metu, kai palūkanų e, norma e, yra labai maža, bankai yra pasi, pasirengę teikti finansavimą su mažesnėmis palūkanomis negu kad iš Europos Sąjungos. Visiškai netrukus prasidės nauja finansinė perspektyva, visiškai naujas periodas bet e, visiškai neseniai buvo patvirtintas programos e, regionams. Tai reiškia, kad kai prasidės programos finansavimas, jau priartės e, programos vidurio peržiūra. Ir nebus dar gautas visas finansavimas ir čia sudursime tokiam pačia rizika kaip ir ankstesnio finansinio laikotarpio metu. E, ir bus lygiai taip pat naudojamos lėšos, bus tiesiog bandoma e, bet kokiu atveju išleisti visas biudžete esančias lėšas, nes bus manoma, kad yra privaloma padaryti. Ir mums vėl grėsia ta pati praktika. Aš manau, kad mes turėtumėm pasigilinti tai, ką jūs mums pasakėte šiais metais ir kitų metų pradžioje tikrai vertėtų pasinaudoti jūsų rekomendacijomis ir pagalvoti apskritai, ar ta pro, e, sistema, kurią mes lygi šiol naudojamės, dar turi kažkokią ateitį. Ačiū. Mes e, gavome ataskaitą iš auditorumų. rūmų Ir tikrai panašu, kad mums e, e, svarbiausia lėšas bet kokia atveju panaudoti, nesvarbu net kaip. Auditorumų atstovams žodis, ponas Kardif. Na, efektyvumą reikės laiką vertinti, atsižvelgiant į tai, kiek lėšų yra panaudojama. Ar komisija paprastai reaguoja? paprastai sureaguoja po to, kai ataskaita yra pristatoma, bet šiaip ar taip reikia užduoti tos klausimus savo. Ir tokia bendroja apžvalga yra puikus laikas tą padaryti. Ir jeigu mes paruošiame ataskaitą, paruošiamos rekomendacijos, visą tai yra įtraukiama į biudžeto įvykdymo rezoliuciją, ir komisija tada pasižada taisyti situaciją, tai kodėl situacija nėra geresnė negu buvo anksčiau? Na, galbūt dabar praverstų žengti žingsnį atgal ir pagalvoti apie tai, kokios yra paskait, paskatos esamo sistemoje ir ar apskritai tokių paskatų yra, ar skatinami e, žmonės naudoti lėšas protingai ir išmintingai, ar tikrai yra paskatos sistemoje užtikrinti koordinavimą ir bendradarbiavimą ar yra pakankamai paskatų e, imtis veiksmų e, valstybėms narėms ir atskiroms jų institucijoms. Taip pat ar ES programų tikslai tikrai yra tokie, kaip numatyta dokumentuose ir ar tikslai turi būti e, tiesiog ant popieriaus surašyti, ar tuos pačius tikslus bando įgyveninti ir realiai dirbantis žmonės. Mes turime dar kartą patys savęs paklausti, ko mes norime iš ES lėšų. Taigi, kalbant apie žemės ūkio politiką, pavyzdžiui, ar tikrai pagrindinis tikslas yra lėšas paskirstyti įvairių um, tipų ūkininkams, ar e, tikslai yra kažkokie kitokie, nes jeigu mes patys nežinosime tiksliai, ko siekime, tuomet nieko nepasieksime. Tai toks aukšto lygio ir bendro pobūdžio atsakymas į labai konkretų klausimą, bet e, bendrosios apžvalgos tikslas toks ir yra - pažvelgti plačiau. Mes turime pažiūrėti į tai, kokios yra paskatos numatomos dabartinėje sistemoje ir taip pat, ar tikslai tikrai visiems yra bendri. Dėkui. E, na tikrai e, šis rytas tampa vis įdomesnis, turiu tai pripažinti. Panas Liudbarš, gal dar jūs norite kažką pridurti? Prašom. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, pirmininkė. Noriu pakomentuoti susitikimą su vienu iš vystamojo banko vadovų. Tai iš tikrųjų iliustruoja situaciją. Mes iš skirtingų uh, pusių e, tą klausimą nagrinėjame. Galbūt kai kuriuose projektuose ES neturėtų dalyvauti, jeigu ji yra e, finansuotoja, tai puiku, jeigu ji teikia paskolas. Tačiau galbūt, na, jūs nudžiugins tai, ką aš pasakysiu, pavyzdžiui, kad AIB arba Europos investicijų fondo atstovai arba komisijoje gyvendinat projektus, visi supranta, kad tik mes galime imtis kai kurių užduočių, nes mes turime e, sukaupę reikalingos patirties, e, norime, esame pasirengę tų užduočių imtis ir galime parengti palyginamąją analizę įvertindami skirtingas šalis ir taip išsiaiškinti, ar pasiekta nauda Europos mastu, nes m, mm, kitos institucijos tuo nesima. Ir, ir mes e, net daugelį savo ataskaitų minime, kai, kai aptinkame tokius atvejus, kai lėšos buvo panaudotos finansuoti projektus, kurie ir taip būtų buvę įgyvendinti, tuomet kam tas lėšas panaudoti tokiems projektams. Labai ačiū. Na, man atrodo, mes prie šios apžvalgos dar e, grįšime. Mes visą laiką domimės lėšų panaudojimu, taigi tikrai prie e, šios ataskaitos dar grįžime. E, komisijos atstovų salėje nėra. Tai aš pati pasakysiu, kad e, šis naujas instrumentas – tiksliau šis dokumentas tiesiog apibendrina e, viename dokumente e, tuos dalykus, kurie buvo paminėti vairiose kitose dokumentuose. Tai yra pateikta tam tikra apžvalga ir dėl to dokumentas išties įdomus. Man atrodo, kad dar vieną kitą klausimą rytoj e, pateiksime komisariai Georgijavai ir kitiems mūsų rydenos svečiams. Iš tikrųjų reikėtų užtikrinti, kad e, sistema būtų kontroliuojama. Aš komiteto vardu norėčiau padėkoti audito rūmų atstovams už e, prezentacijas ir už atsakymus. Tuo priartėme prie e, šio rytinio posėdžio pabaigos. Koordinatorių posėdis buvo numatytas 11.30, bet gal būtų galima paankstinti koordinatorių posėdį, ar vis dėlto reikėtų susitikti pusė dvylikos. Neįmanoma 11 val. organizuoti koordinatorių posėdžio, ar ne? Tai tuomet sustiksime 11.30. Būtų labai gerai, jeigu visi atvyktumėte laiku. Posėdis baigtas.